vidutinio dydžio įmonių interesus, mes privalome užtikrinti 2 procentų augimą. Ir žinoma, turėti atitinkamus e, mechanizmus, kurie leistų mums reaguoti į mūsų piliečių lūkesčius. Ačiū labai. Ekonomikos komitetas e, pateikė rezoliuciją B70 pasvirasis brūkšnys 2010. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis, bendros diskusijos apie atlyginimų nustatymo politiką. Kalbėsime apie ponios Makartį pranešimą kapitalo poreikis prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas, taip pat kalbėsime apie pono Elkadravi pranešimą bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus direktorių atlyginimų atlyginimą ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politiką. Pirmiausia, žodis suteikiamas abiems pranešėjams. Pirmiausia, kalbės ponė Mekartį. Žodis jums. Um, um, firstly, like on... Ačiū. Norėčiau uh, visų pirma oficialiai padėkoti tiems, kurie padėjo susitarti dėl trečiosios kapitalų reikalavimo direktyvos, taip pat dėl atlyginimų ir premijų bankų darbuotojams, taip pat savo sekretariatui bei komisijos nariui Barnyje už nenuilstamą paramą mūsų komiteto pasiūlymams, bei taip pat Ispanijai jos pirmininkavimo metu, taip pat ir už darbą per 12 valandų trukusių trilogą derantis dėl galutinio dokumento. Tai, dėl ko diskutuojame šiandien, numato visišką bazelio reikalavimų įgyvendinimą, kalbant apie kapitalo poreikius priekybos knygai bei užtikrina gyvybingą, gyvybingų nuostatų įgyvendinimą Visi sutarė, kad e, didžiulė rizika, kurią prisėmė bankai, sukėlė finansų krizė, e, o bankų sektorių išpirkinėjo mokesčių mokėtojų ir ES skiria beveik 4 trilijonus eurų paramą. Mano šalyje e, parama sudarė 1,2 trilijonus e, euro. Nukrito investicijų bei pensijų vertė dėl, to, dėl bankų veiklos. Bankai uždirbdavo uh, trumpalaikio pelno remdamėsi tokią praktiką, tačiau nuostoliai išliks ilgus metus. Tai reiškia, paaiškėjo, kad bankų sistemoje yra labai daug silpnų vietų ir kad reikia užtikrinti griežtesnius reikalavimus priekybos knygai, taip pat pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais. Taip pat siekiama atsijėti atlyginimų nustatymo politiką ir perteklinį rizikavimą. Svarbiausia, kad įmonės e, pirmo, pirmiausia sutaktų dėmesį į sveiką įmonių ir bankų veiklą. Uh, E, bankai nuolatos kartoja, kad jie pasimokė iš krizės. Jeigu taip yra, kodėl e, Birželio mėnesio Junktinės karalystės e, bankų, bankų padėties ataskaitoje yra nurodyta, kad bankai išmokėjo nemažą dalį premijų ir didžiulę dalį tų lėšų galima buvo skirti investicijoms ir nebuvo pakankamai akcentuotas paskolų teikimas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Iš esmės e, mažųjų ir vidutinių investicijų sektorius sumažėjo per pastarąjį pusmetį ir jis toliau traukėsi. Taigi, tokiu metu, kuomet Junktinės karalystės vyriausybė karpo biudžetą, ragina visus susiveršti diržus, mes negalime toliau leisti klėstėti tokiems bankams, kuriuose ir toliau mokamos, mokami nepagristi atlyginimai. Nuo 2011 turi, būti, turi galioti kitokios taisyklės. Tos taisyklės numato m, mm, premijų išmokėjo atidėjimą, e, išmokėtų premijų susigražinimą, jei to nepateisina veikla, taip pat e, premijų mokėjimą akcijų pavydalu, reikalavimu tobulinti įmonių valdymą, kad bankininkas besirūpinantis savo banku negalėtų e, išeiti iš darbo bankė, gavęs, pavyzdžiui, 16 milijonų eurų e, išeitinę išmoką. Ir taip pat nebegali toliau tęstis tokia situacija, kuomet darbuotojai gauna premiją, visą premiją išmokama pinigais. Kolegos, mums tenka kaip įstatymų, kuriems pareiga apginti mokesčių mokėtų interesus. Mes turime, e, pateisin, mes turime atsiliepti į visuomenės lūkesčius. Mes turime e, užtikrinti, kad pasikeistų bankinio, e, bankų darbo kultūra. Ir dabar mes atliekame bankų darbą, mes bandome užtikrinti, kad Europa vėl imtų pasitikėti bankais ir finansų sistema. Vote. Ačiū labai, ponai Elkadrabi, žodis dabar. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mielos kolegės, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už e, puikų bendradarbiavimą nes to dėka mums pavyko parengti puikų pranešimą. Finansinė krizė parodė, kad finansinio sektoriaus darbuotojų atlyginimas e, buvo koncentruotas į trumpalaikėją e, naudą ir e, tokiu būdu buvo skatinama rizikuoti. Esama situacija parodė, kad dabar svarbu numatyti naujas veiklos taisyklės, kurios prisidėtų prie įmonių augimo. Politinis e, susitarimas e, dėl kapitalui, kapitalo poreikio prekybos knygai e, ir mano kolegės Makartai pranešimas yra geras žingsnis tą linkme. Reikia kalbėti ir apie E, direktorių atlyginimų ribojimą, ypač e, mažesnį atlyginimo dalį mokant dalimis arba atidedant mokėjimą ir numatant galimybę atlyginimą susigražinti. Noriu pabrėžti, kad e, apie atlyginimų nustatymo politiką turime kalbėti platesnę prasme, turime kalbėti apie ekonomikos valdymą, apie ekonomikos sektorių, apie E, bendrovės, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus darbuotojo atlyginimą. Turime sukurti vieningą bazę, kad sustiprintume atlyginimų nustatymo politiką, todėl yra reikalingas ir atlyginimų nustatymo e, komitetas, kuris dirbtų nepriklausomai ir būtų atskaitingas e, atitinkamoms institucijoms. Taip pat reikia numatyti tinkamas paskatas. Aišku, šio atlyginimo nustatymo komiteto nariai turėtų būti nepriklausomi nuo pačios vadovybės, komiteto narys neturėtų būti vykdomieji direktoriai. Kalbant apie rizikos valdymą, rizika turi būti pakankamai kontroliuojama ir įmonės turi sukurti atitinkamus mechanizmus, leidžiančios kontroliuoti riziką, ją tikrinti. Išmokamos premijos negali būti savaime suprantamos, jos turi būti kintančios. Reikia atsižvelgti tiek į kiekybinius, tiek į kokybinius standartus išmokant priemokas. Taip pat reikia nepamiršti ir etikos kodekso ir atsižvelgti į tai, kad premija turi atitikti atlikto darbo vertę. Dalis atlyginimų ir premijų turėtų būti išmokami akcijų forma ar kitų finansinių priemonių forma. Reikia numatyti ir galimybę reikalui esant pareikalauti premijos ar atlyginimo gražinimo. Reikia numatyti ir premijų viršutinės ribas. Jos neturėtų viršyti dviejų metinių atlyginimų. O jei darbuotojo veikla nėra patenkinama, reikia numatyti galimybę pareikalauti iš to darbuotojo gražinti premiją. Labai e, svarbus ir finansinių duomenų atskleidimas, kas daugiau nei milijardą uždirba, turi privalėti paskelbti informaciją apie savo atlyginimus. Manome, kad šis pasiūlymas yra geras ir ypač bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržą sąrašus atveju, mes reikalaujame visiškai griežtų standartų, numatant darbuotojų atlyginimus. Pone komisijos nary, jau žaliojoje knygoje jūs um, pateikėte kai kurios standartus apie ekonomikos uh, valdymą ir aš tikiuosi gero bendradarbiavimo per ateinančius keletą mėnesių. Dabar žodis ponui komisijai nariu Barnyje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai. E, svarstame dar vieną mūsų atsako į krizę dimensiją. E, šį kartą kalbame apie atlyginimų politikos e, tobulinimą, siekdami užkirsti kelią pernelyg dideliai rizikai. E, norėčiau e, padėkoti pranešėjams, e, poniai Makartį ir ponui Al Kadairoj, šešėliniams pranešėjams. Jie pademonstravo, kad parlamentas siekia rinkų stabilumo, kad jos tarnautų realiai ekonomikai ir piliečiams. Būtent to siekia ir uh, jūsų nuolankus tarnas ir visa Europos komisija. Aš pasakau už tvarkingas rizikos praktikas ir tinkamą korporatyvinę politiką. Mes remiame viską, kas daroma Europos parlamente. Sutinku su jumis, ponas Kadravė, kad mums reikia privalomų E, priemonių reglamentuojančių e, bankų e, tarnautojų atlyginimus. Sutinku taip pat su tuo kompromisu, kuris pasiektas rengiant kapitalo reikalavimo trečiąją direktyvą. Joje derinama ir bankų interesai, ir visuomenės nuomonė. Joje numatoma sustiprinti priežiūrą, padidinti kapitalą ir tos e, priemonės e, suvaržys atlyginimų politiką, tuo pat metu atgrasys nuo per nelik didelės rizikos. Tai atliepia gyventojų, e, piliečių lūkesčius. Tai yra esminė reforma, kurioje kalbama apie pastarosios krizės e, tikrasias priežastis. Pernelyg sudėtingas e, vertimas vertybiniais e, popieriais, pernelyg aukšti atlyginimai e, yra labai aiškus e, trūkumai ir 2009 m. rugsėjo Pittsburgo sprendimai numato atitinkamas priemonės sprendžiant šias problemas. Finansų stabilumo taryba labai aiškiai e, nustato tam tikrus principus, kuriais galima e, reglamentuoti e, atlyginimus e, bankų sektoriuje. Ir iš tikrųjų nuo 2011 sausio pirmosios e, tie dalykai bus jau e, reglamentuoti naujųjų taisyklių. Savame suprantama ir kitiems sektoriams, draudimo sektoriui, ar alternatyvių investicijų fondų sektoriui taip pat reikia atitinkamų taisyklių, žinoma, atsižvelgiant į jų specifiką. Dabar kalbant apie įmonių valdymą, apie e, e, korporatyvinį valdymą, ponas Alkadravi kalba apie e, poslinkius į gerąją pusę visose įmonėse. Reikia solidaus reglamentavimo paketo šioje srityje ir mes čia jau pradėjome e, renkti e, globalaus stabilizavimo augimui e, dokumentą. Čia turime peržvelgti į auditorių, valdančiųjų tarybų narių uždavinius ir funkcijas. Jūs, ponas Elkadravi, taip pat analizavote interesų konflikto problemas, rizikos valdymo valdybų funkcijas. Ir mes visomis šiomis temomis ketiname paskelbti dviejų mėnesių konsultacijų procesą. Mes turime pažvelgti į korporacijų valdymą už finansų sektoriaus ribų. Turime pažvelgti, pavyzdžiui, į tokius aspektus kaip moterų uh, dalyvavimas e, tokių įmonių valdyme. Kalbant apie e, papildomą kapitalą e, ir rizikingą veiklą, atsižvelgiant į krizę, mes žinome, kad kapitalo kiekis kol kas yra neadekvatus, kad galima būtų susidoroti su krize. E, taigi e, turime pažiūrėti į tai, e, kiek kapitalo bankai sukaupė sąryšyje su savo turtu. Kaip aiškėja, kad valstybės narės nesugebės įgyveninti naujųjų Bazelio komiteto priemonių <clears throat> iki šių metų E, pabaigos e, aš kalbėdamas su e, JAV išdo sekretoriumi ponu Gaineriu sutarėme, kad valstybės narės laikysis naujųjų taisyklių iki 2011 metų pabaigos. Ir šiame kontekste labai svarbu, kad suartėtų JAV ir ES pozicijos. Mes turime taip pat užtikrinti, kad visi mūsų tarptautiniai partneriai, tame tarpe ir JAV, įgyvendintų tas taisyklės pagal tą pataisytą kalendorių. Aš pritariu, kad darybos dėl kapitalo reikalavimo trečiosios direktyvos buvo labai sunkios. Aš dėkoju poniai Makartį už jos užsispyrimą ir tuo pat metu už jos atvirumą. Ir turiu pasakyti, kad mano padėjėjai generalinėme direktorate yra labai patenkinti darbo su jumis e, patirtimi. Ačiū labai. Dabar panas Kristensen užimtumo komiteto vardu vieną minutę. Ačiū labai, pane pirmininkė. Ekonominės e, paskatos e, sukurtos premijų forma, kurios teikiamos finansinių įmonių direktoriams prisidėjo prie to, kad įvyko ta krizė, kuri mus šiandien ištiko. Pasakmės yra visiems e, aiškios ir labai sveikintina, kad e, atitinkama direktyva yra keičiama, siekiant ateityje išvengti panašių krizių. Noriu padėkoti visiems pranešėjams už šio dokumento rinkimą. Užimtumo komitete mes e, nagrinėjome atlyginimų skyrimo politikos standartus, palaikėme skaidrumo reikalavimų dėgymą tiek akcininkams, tiek darbuotojams, tiek e, pačioms įstaigoms. Užimtumo komitete taip, taip pat buvo parengta nuomonė skirta akcijų opcionams. Akcijų opcionai sukūrė pagrindinės paskatas e, skatinančias e, prisimti per nelik didelę riziką. Todėl labai apgailestauju, kad nebuvo uždrausti akcijų opcionai. Frakcijų vardu, pirmiausia, EPP frakcijos vardu, ponas Otmaras Karas, pusantros minutės. Ačiū labai, gerbiamos ponės, gerbiami ponai tarybos atstovų vėl nėra. Ir e, turiu pasakyti, kad taryba tikriausia nesuvokia savo atsakomybės. Europos parlamentas pasisako už aiškesnės europinės e, taisyklės. Mes pasisakome už aukščiausių ribų įvedimą, pasisakome už atsakomybę, už e, premijų dydžio apribojimą bankų direktoriams. Mes norime, kad išmok... premijos išmokamos grinaisiais pinigais e, nebūtų perdėm didelės. Man labai džiugu, kad komisijos narys Barnie susitarė su amerikiečiais dėl prekybos knygų reikalavimo. Ir šie reikalavimai bus greitų laikų įgyvendinti. Ponios ir ponai, labai svarbu suderinti kapitalo poreikių į prekybos knygai. Tokiu būdu sumažinsime esamą e, riziką, taip pat suderinsime pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais e, veiklos standartus. Tokiu būdu mūsų įmonės bus atsparesnės e, krizėms. Reikalavimai prekybos knygai yra sugriežtinti, tačiau turiu pasakyti, kad mums šiandien reikia ir suderintos Europinės e, mokumo teisės. Ir čia einame teisingų žingsnių. Ačiū labai socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponas Liudviksen, vieną minutę. Ačiū labai, ponė pirmininkė. premijų teikimo sistemos pastaraisiais metais buvo vertinamos labai retoriškai, buvo daug kalbama, tačiau konkrečių priemonių nesimta. Todėl dabar labai svarbu susitarti dėl konkrečių įgyvendinamų priemonių, nes e, tokių priemonių ir taisyklių neturėdami mes vėlgi padidinsime rizikos tikimybę. Tuo tarpu galima ir sumažinti nereikalingas rizikas. Finansinės institucijos e, jau praeitįje galėjo panaikinti kai kurias rizikas, tačiau jos to nepadarė, todėl dabar mes turime imtis teisėjo kuros iniciatyvų. Status quo dabar kelia per didelės e, grėsmės patiems piliečiams, nes mūsų mokesčių mokėtojai turi mokėti už bankų klaidas. Labai svarbu, kad šios direktyvos valstybėse narėse būtų įgyvendintos teisingai, kad jos pasiektų norimo rezultatą. Dabar liberalų ir demokratų frakcijos vardu, ponia Bauls, vieną minutę. Uh, Ačiū. Komisarė. Uh, bankų kapitalo reforma yra svarbiausias Europos teisėkuros atsakas į mūsų ištikusią krizę. Ir iš tikrųjų reikia parengti išsamius teisės aktus šalia priežiūros sistemos aktų. Mes kalbame apie kapitalo poreikių, poreikius prekybos knygai, apie tai, kad uh, apie tai, kad reikia tris kart padidinti kapitalo reikalavimus ir kad mes turėtume palaikyti tokius reikalavimus kaip e, priemonė išspręsti krizę ir uh, pasipriešinti kazino tipo bankininkystiai. Uh, e, kuomet kalbėjome apie tai, kad galime pasitelkti papildomas priemonės, daug kas sakė, kad e, ji nepasiteisins. Tačiau noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kolegams, kurie palaikė, e, šia, kurie palaikė šį pasiūlymą. Ir jis jau apie jį kalbama daug kur. Aš apgailestauju, kad nebuvo įtrauktos nuostatos dėl mokesčių vengimo. Bet e, džiaugiuosi, kad buvo traktos kiti pasiūlymai. Brūnin, Ačiū labai žaliųjų frakcijos vardu. Ponas Kontan, dvi minutės. Oui, monsieur le commissaire, bonsoir. Dėkoju. E, labas vakaras, ponė komisarė. Mano frakcija sveikina šios direktyvos priėmimą. E, tai, ko gero, e, pačios ambicingiausios taisyklės pasaulyje reglamentuojančios atlyginimą. E, realūs e, bankų e, direktorių atlyginimo aspektai yra labai svarbus, ypatingai jeigu tai yra valstybiniai bankai. Labai svarbu taip pat, kad ir prekybininkams yra nustatomas tam tikros premijų ribos, yra nustatyta tam tikra taisyklė, kurioje premijos siejamos su rizika. E, labai svarbu, kad G20 e, nutarimai taptų tikrovę. Džiaugiuosi, kad e, <clears throat> vis tik pavyko suvokti, kad nepaisant sklandžių kalbų apie kapitalizmo pažabojimą, valstybės narės praktikoje uh, E, stengiasi išvengti e, vykdyti e, konkrečią politiką šią linkme. Taip, turime daryti nuoladų, didelę dalį savo kovos pralaimėjome vien dėl to, kad vietoj to, kad įrašytume į tekstą konkrečius skaičius, mes E, surašėme labai daug skambių žodžių. Reikia tik tikėtis, kad e, e, anksčiau ir vėliau tie žodžiai taps konkrečiais skaičiais ir kad juos gerbs ir bankininkai, ir kiti. Aš labai norėčiau, kad rytojos balsavimas dėl šio dokumento E, nebūtų e, visiškai atskiestas turinio prasme. Frakcijoms nepriklausantis narys ponas Obermaris. Ačiū labai, ponia pirmininkė, turiu pasakyti, kad e, išmokėti tik dalį premijos, tai yra 20 ar 30 procentų, yra geras žingsnis, nes tokiu būdu skatinami ilgalaikiai tikslai. Aš nesuprantu, kodėl mokesčių mokėtojų pinigai dabar buvo naudojami visiškai neatsakingiams bankų direktoriams. Turime išvengti tokių reiškinių, kurie vyko Tokijoje ir New Yorke. Turime žengti dar vieną žingsnį ir numatyti griežtesnius reikalavimus, nes uh, atkakliai ir protingai dirbantis vadybininkai turėtų būti skatinami. Svarbu, kad ir um, vadybininkai dirbda, dirbantis bendrovėse, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, taip pat laikyt, išmokant jiems atlyginimus būtų laikomasi tų pačių reikalavimų. Ačiū labai. Dabar ponas Nitras pusantros minutės. Uh, pani... Ačiū labai. Pani Przewodnicząca, wydaje mi się, że udało nam się... Ačiū. Pone, Pone pirmininkė. Manau, kad atlikome svarbų darbą. E, padėdami pamatus naujai atlyginimų politikai. E, vienas dalykas, kurį padarėme, tai e, užtikrinome, kad e, aiškiai būtų e, suprasta, jog finansų krizė iš dalies kilo dėl pernelyg didelių atlyginimų. Taip pat suvokta, kad būtina turėti vidaus ir išorės priežiūros institucijos, kurios e, turėtų vaidinti didesnį vaidmenį. Taip pat sutarėme dėl bendrų principų sutarėme, kad verslą turėtų prižiūrėti nepriklausoma priežiūros institucija. Dar daugiau, kaip kalbėjo ankstesniai kalbėtojai, premijos turėtų priklausyti nuo e, ilgalaikės veiklos rezultatų. Taip pat pavyko susitarti, kad atlyginimo politika nebuvo vienintelė finansų krizės priežastis. Aš e, tikrai vertinu būtent tokią formuluotę, nes e, nors kai kas ir norėjo pasakyti, kad e, tai buvo pernelyg didelių atlikinimų rezultatas, vien tik to rezultatas tai būtų klaida. Dabar e, Karl Haglund. Vieną minutę. Ačiū labai. Aš buvau šešėlinis pranešėjas e, ir noriu padėkoti pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Išgyvenus vieną didžiausių finansinių krizių pradėjome kalbėti apie atlyginimų politiką. Tiesa, ši tema yra labai politizuojama, kartais net e, tampa populistinė. Turime skatinti protingą, sažiningą atlyginimų nustatymo politiką, nes tikriausia žinote, kad nesažiningi veiksmai per dėm didelės rizikos prisėmimas prisidėjo prie mm, krizės e, įsiplėskimo. Neturėtume kaltinti viso sektoriaus, turėtume pagalvoti apie tai, kad pačios įmonės turėtų prisimti atsakomybę ir neprisimti perdėm didelės rizikos. Taigi, gerai, kad yra parengtos šios direktyvos, tačiau um, galbūt neturėtume taip gilintis, kaip mes darome. Ponas uh, Balts. Ačiū labai. E, ponas Karas išvardino pačius svarbiausius dalykus, aš jam visiškai pritariu. Manau, kad mums reikia tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai geriau sureguliuotų kapitalo poreikio standartų prekybos knygai. Bazelio reikalavimų reikėtų laikytis, nes priešingų atveju um, įmonės dirbs neefektyviai. Griežtindami kapitalo poreikį turime derinti kapitalo poreikio standartus e, ir su JAV. Na, o susitarimas, kuris prieš keletą savaičių buvo priimtas JAV, mane kiek neramina. Manau, kad e, visos finansinių rinkų taisyklės turi būti suderintos. Reikėtų suderinti ir priedus, e, priedų formuluotės reikėtų suderinti ir priežiūros institucijų veiklą. Reikėtų nepamiršti apie tai, kad e, finansų rinka veikia ir realią ekonomiką. Galbūt kartais nežinome, kaip tai veikia, todėl pirmiausia reikia atlikti poveikio vertinimą prieš rengiant teisėjų kuros pasiūlymus su, su taryba rastas kompromisas, mano supratimu, yra vienintelis protingas sprendimas. Noriu padėkoti pranešėjams Makartį ir Elkadravi už jų darbą. Ačiū labai ir jums. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų ir pirmiausia žodis poniai Andželili. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Komisarė, noriu padėkoti pranešėjams už uh, puikų darbą. Uh, premijų išmokėjimo tvarkos sugriešinimas nusiūs svarbu, svarbę žinę. Pirmą kartą mes apribosime bankų direktorių atlyginimus. Tai taip pat bus žinia, kad premijas galima bus išmokėti tik tada, kai pelnas jau bus gautas, o ne prognozių pagrindu. Manau, kad tai E, ne, nebeskatins daugiau prisimti nepamatuotos rizikos, užtiks didesnį skaidrumą ar atsakomybę. Taip pat suteiks galimybę akcininkams e, dalyvauti tokių atlyginimo struktūroje nustatymą. Ačiū labai. Dabar ponas Mikolašakas, vieną minutę. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Koleginė. Panas e, komisarė, kolegos, per nelik e, didelių atlyginimų sistemos vedė prie penelik e, didelės rizikos. Tai buvo blogai ir patiems bankams, ir jų darbuotojams, ir apskritai valstybių ūkiui. Todėl aš pritariu bandymams reglamentuoti atlyginimus finansų sektoriuje. E, bankų direktoriai dažniausiai e, ar dažnai e, randa motivaciją savo asmeninėme praturtėjime. Ir tai kelia riziką akcininkams ir patiems bankams tada ir e, mokesčių mokėtojams tenka gelbėti finansinės institucijas. Aš manau, kad banko atlyginimų skaidrumas yra nepaprastai svarbus. Dar labiau, e, dar daugiau turėtų e, būti padidintos akcininkų galios. Ačiū labai, ponas Mens, ir vieną minutę. Austrijoje dabar diskutuojama apie pašto institucijų veiklą ir pašto vadybininkų, valdytojų atlyginimus, kurie yra perdėm dideli. Nepaprasta bus įgyvendinti numatytus pakeitimus nustatant atlyginimus, nes Vokietija, atsiprašau, Austrija stengiasi pritraukti užsienio institucijas investicijas. Yra e, kūriamos įvairios paskaitos, paskatos tokios kaip draudimo sistemos. Manau, kad ES galėtų e, pasimokyti iš mūsų pavyzdžio. JAV pavyzdys e, parodė, kad mūsų kova prilyksta kovai prieš hidrą. Gali atsitikti taip, kad nesuprasime, nu, standart, kokiais standartais remiantis yra skiriamos premijos. Ačiū, ponė Magimis, dvi minutės. Dėkuoju, e, ponė Pirinkė, dėkuoju pranešėjams ir komisijai. Tai labai specializuotas rytis, bet kiekvienas Europos pilietis džiaugiasi, kad parlamentas, taryba ir komisija sprendžia pernelik didelių algų klausimą. E, apie tai e, mes e, sužinojome tik tai dėl įvykusių katastrofų. Ir aš manau, kad jeigu viskas būtų buvę pelninga bankuose, tai e, tas atlyginimas taip ir liktų už visuomenės suvokimo ribų. E, svarbiausias dalykas čia yra skaidrumas, nes kai ką nors žinome, tai tada galime imtis e, veiksmų. Mes viešai skelbėme ūkininkų e, E, pelną nuo mažiausio e, atlyginimo iki didžiausio. Taigi e, laikas spręsti ir šią problemą. Tačiau manęs neįtikino, kad daugelio bankininkų mentalitetas pasikeitė. Aš bijau, kai visa šita audra <clears throat> praeis, nebent jau komisija labai stipriai gintų savo interesus, mes ir vėl grįžime prie būtos padėties. Dabar žodis komisijos nariui ponui Barnie. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane iš ties sujaudino tai, kad jūs čia esate jau keturias valandas ir dar esate pasirengę klausytis. E, pabandysiu atsakyti į jūsų iškeltus klausimus tokia svarbia tema. Atsakyti poniai Makartį ir poniai Elkadraui. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant šį tekstą. Ir kreipiuosi į pranešėjus ir noriu pasakyti, kad jūs tikrai ženkliai patobulintote šį tekstą ir žinau, kad reikia toliau dirbti šiuo klausimu. Reikia kalbėti apie atlyginimų struktūrą kituose finansų sektoriuose. Ir kalbėti apie išvestinius vertybinius popierius, kapitalo reikalavimų direktyvą kapitalo reikalavimų ketvirtąją direktyvą, taip pat e, kompensavimą investuotojams, taip pat renkti baltąją knygą dėl garantijų draudimo sektoriuje. O dabar grįžkime prie šiandien svarstomo dokumento, dėl kurio turėtumėte balsuoti rytoj. Tai yra geras pranešimas, kurį e, pagerino, pagerinome dėrybų metu, kuriam uh, daug pakeitimų pasiūlė komitetai, ypač dėl to, kaip reikia apskaičiuoti atlyginimus, kad atlyginimai turi būti skaidrus ir kad turi būti apribotos, apribotas premijų mokėjimas tuose bankuose, kurie gauna valstybės paramą. Taigi, bendrieji principai yra principai, kuriuos turi gyventinti valstybės skirtingo išsivystimo lygmens. Mes kalbame apie finansų stabilumo tarybos paskelbtus principus. Europoje mes norime, mes siekiame nuseklaus požiūrio. Uh, kad juo remdamosi valstybės narės įgyvendintų šią direktyvą, taip pat aiškių taisyklių, kurių nebūtų galima interpretuoti įvairiai. Ir kaip jau sakiau, aiškus teisės akto tekstas negali niekaip pakengti mūsų konkurencingumui. Netgi priešingai, jeigu Europa taps pirmuoju žemynu, kuriame atsiras tokia e, išmintinga priežiūros sistema, tai mes tik tai e, gysime konkurencinį pranašumą. Mums reikia priežiūros institucijų, jų dar nėra, apie jas kalbame su taryba. Ir tos nuosios priežiūros institucijos, koordinavimo institucijos turi turėti galės koordinuoti ir siekti nuoseklaus šių aptariamų nuostatų įgyvendinimo. Taip pat joms reikia galių priimti sprendimus, kurie tiesiogiai, bus tiesioginio poveikio uh, ypač tais atvejais, jeigu neįgyvendinamos taisyklės dėl atlyginimų nustatymų. Taigi noriu pažiūrėti, kad komisija bus labai budri ateityje. Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie šių naujų taisyklių gyvendinimą. Jos, tu, jas turės įgyventi visos investicijų bendrovės, visi bankai. Tai yra bendri proporcingumo principai. Taip pat juos turė, tuos principus turės įgyvendinti kredito institucijos, atitinkamai priklausomai nuo jų dydžio. Ir mes esame įsitikinę, kad jūsų dėka trečioji kapitalo reikalavimų direktyva pakeis politiką galiojusią iki šiol, kuomet bankai elgėsi nevaržomai kai kuriais atvejais ir dėl ko kilo bankų krizė. Pone Karasai, noriu padėkoti Jums už paramą susitarimams, kurių pasiekėme su jungtinėms valstijomis Taip pat, e, kalbant apie nemokumo priemonės, apie jas kalbėsime, svarstant kitas rezoliucijas, kalbame apie ilgalaikę programą. Pone Kristensen, pone Kristensen, jūs kalbate apie skaidrumo programą, tai svarbi programa. Ir parlamentas tikrai patobulino pirminius komisijos pateiktus pasiūlymus šiuo klausimu. Uh, Ponas Posa kalbėjo apie e, kapitalo reikalavimus. Žinoma, tai yra svarbi tema. Geras priežiūros mechanizmas išorėje ir viduje taip pat yra svarbus dalykas. Ponas Balt kalbėjo apie tvirtąją kapitalo reikalavimų direktyvą. E, dėl jos turime diskutuoti su bankais ir e, aš nagrinėsiu poveikio studijas bei reikės makroekonominių analizių. Trečioji ir ketvirtoji kapitalo reikalavimų direktyvos tai yra vidaus priemonės skirtos bazelio sprendimų įgyvendinimui. Toliau rizikos rib, rizikos ribojimo tai, taisyklės, įmonių valdymos nuostatos, taip pat dvi, dvi įrankių dėžutės užtikrinančios e, protingą riziko, rizikos ribojimą. Aš taip pat laukiu, kokius sprendimus priims Junktinės valstijos, ką jos darys ir ką mes ES darysime, kokių priemonių imsimės. Ir mes, remiantis didžiojo dvidešimtukos sprendimu, turime veikti sinchroniškai. Pone komisijos nari, dabar jau žodis perdodamas pranešėjams. E, Dėkuoju, pirmininkė, e, labai, labai e, trumpai sutinku su ponė Maginis, kad bankininkų mentalitetai nesikeičia, kai kurie bankai ir institucijos tengiasi užkirsti kelią tiems pasiūlymams E, kuriuos, kuriuos mes siūlėme, e, iš tikrųjų tai reiškia, kad komisija turi turėti stiprų stuburą. E, turime labai pasiūsti aišku signalą, kad ketiname reformuoti ir panaikinti tą save diskreditavusią bankininkystės kultūrą. Aš labai tikiuosi, kad mes stipriai balsuosime už šį dokumentą per plenarnį posėdį. Dėkui. Dėkuoju dabar L Kadrui. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, kolegos ir aš kalbėsiu trumpai. Visi sutarėme, kad reikia turėti tam tikrą taisyklių kompleksą, kuris reglamentuotų atlyginimus. Jeigu pažvelgsime į komisijos rekomendacijas atlyginimų politikos rytyje, tai turime pasiekti, kad tos taisyklės turėtų būti privalomas, kuo galima greičiau. E, reikia e, imtis e, veiksmų, kurie būtų tikrai ambicingi, bet tai, ką, apie ką kalbame šiandien, ką darysime rytoj, bus tik tai pirmieji žingsniai tinkama kryptimi. Jokiais būdais ne paskutiniai žingsniai, reikia dar daug padirbėti, turime sustiprinti atlyginimų politikos išorės E, kontrolę, e, reikia sukurti atlyginimų komitetus, e, stiprinti jų vaidmenį, taip pat sustiprinti rizikos valdymą. Pone komisarė, aš džiaugiuosi girdėdamas, kad jūs pasisakote už tam tikras taisyklės, kurios būtų taikomos visoms įmonėms, kurios būtų tinkamas korporatyvinės valdysenos pavyzdžiai. E, tai labai svarbu, siunčia signalą, kad mes labai rimtai žiūrime į šį dalyką ir veikiame visų piliečių ir ūkio labui. Dėkui. Ačiū. Tuo ir baigėme šio darbo tvarkės klausimo nagrinėjimą. Balsuosime rytoj vidurdienį. Dėkuoju kolegoms ir komisijos nariui. Ir dabar periname prie klausimų valandos.